we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, sveiki susirinkę. Tikiuosi, kad visi pasirengė eiti tolyn. Ir galbūt per drąsiai pasakysiu, kad pradėjome naują bendradarbiavimo e, erą kūrybinėje pramonėje. Ir dabar mes organizuojame diskusiją tarp kultūros, švietimo ir sporto komiteto bei pramonės mokslų tyrimų ir energetikos inovacijų komiteto. Iš esmės mes e, siūlome aptarti naują temą - kūrybinė pramonė. Antrą kartą organizuojame tokį bendrą jungtinį posėdį su kultūros komitetu. Norime E, pasikeisti nuomonėmis apie 391 pakeitimą, e, kuris, e, kurie yra pasiūlyti bendrajam INI pranešimui nuosekliui ES kultūros ir kūrybinės pramonės politiką. Noriu pasveikinti mūsų tarpę ponę Kostą, kultūros komiteto pirmininkę, ir suteiksiu galimybę jums kalbėti. Galit kalbėti ilgiau negu aš, Aš šiandien kartu su jumis vadovausiu posėdžiui, taigi žodis dabar jums, ponė Kosta. Sure, Ačiū pirmininkė, gerbiamas Buzekai. Man labai didelė garbė kartu su jumis pirmininkauti šiam posėdžiui. Jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau kalbėti itališkai. Eh, norėčiau padėkoti už šį labai svarbų bendradarbiavimą tarp mūsų dviejų komitetų. Uh, tarp pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos ir kultūros ir švietimo komitetų. Mes pradėjome vystyti šią naują strategiją, bandydami išvengti tam tikrų kitokių jėgų įtakos E, tam, kad galėtume visų pirma Europos ir komisijos strategijoje tarp dešimties prioritetų įtraukti ir, ir kultūrą, nes kultūros tarp tų dešimties prioritetų nėra. Taigi mes norėtume, kad visas parlamentas, ne tik kultūros komitetas, atkreiptų dėmesį į kultūrą, nes jeigu kultūros ir kūrybingumo uh, sritės nesulauks pakankamai dėmesio, intelektinio savybė nesulauks pakankamai dėmesio. E, Europa tikrai negalės e, vaidinti svarbos vaidmens pasaulyje. Taigi, kultūra Europoje yra labai svarbi, prisideda prie įtraukaus e, ir tvaraus augimo. Ir be kultūros tokio augimo negalėtų būti. Antra priežastis, dėl kurios Mums tokio bendradarbiavimo reikia. Kultūra. Tai yra tai, kad kultūra yra susijusi su žmogaus tobulėjimu, su socialinė įtrauktimi ir kultūrinė įvairovė, kultūriniu paveldu. Bet kultūra taip pat yra susijusi ir su ekonomikos augimu, inovacija, persidavimu į kitus sektorius ir pramonę. Mes šiandieną kalbame apie šį pranešimą E, paremta žaliaja knyga. Tos knygos reikia 12 milijonų darbuotojų ir 7,5 e, procentams Europos darbo jėgos. Tai yra labai svarbu, bet taip pat reikėtų nepamiršti ir e, dimensijos. Pagrindinės dimensijos, kuria yra skirtas šis dokumentas, tai yra labai mažos ir mažos ir vidinės įmonės. Taigi komisija turėtų nepamiršti būtent ir šių įmonių, nepamiršti, kad e, tos įmonės e, ir kultū, kultūros e, paslaugas teikiančios įmonės, kūrybinės įmonės. Dabar suteiksime žodį, bet ko gero jį suteiks mūsų pirmininkas mūsų pranešėjams. Aš norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, Luigi Morgano ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Aš žinau, kad jie labai gerai pasidarbavo. Pakeitimų buvo pateikta tikrai daug ir e, ieškome jau ir susitarimų dėl kompromisinių susitarimų. Uh, Taip pat jūs žinote, kad e, lapkričio 10 dieną yra numatytas balsavimas ir po to balsavimo mes galėsime. Manau, kad pamatysime, kad buvo pasiekta pažangos. Norėčiau padėkoti komisijai, kultūros, švietimo ir augimo generaliniams direktoratams. Dėkoju pirmininkę, perduosiu Jums žodį. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, thank you. Labai ačiū, ponė Silvija. Nemanau, kad e, mūsų bendradarbiavimas galėtų būti sudėtingas. Mesgi dėl bendrų pozicijų sutarėme ir manome, kad reikia kartu įgyvendinti labai svarbias kompetencijas. 391 e, pakeitimas reiškia, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai turės labai daug padirbėti, kad pasiektų kompromisu. turime rasti išsamius kompromisinius pakeitimus, kurie būtų nuseklus, kad rezoliucija būtų nusekliai ir aiški. Ir kaip Silvija sakė, dabar e, tu suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, Luigi Morgano. Penkios minutės jam. Jis yra kultūros komiteto pranešėjas. Ačiū. Ičiū. Kiekvienam iš jūsų po penkias minutės. O kolegos, jūs kai kalbėsite, neilgiau kaip po tris minutės, turiu kalbo šešėlius pranešėjus. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams, taip pat dėkoju sekretoriatui ir abiejų komitetų pirmininkams dar todėl, kad būtent nuo jų priklauso politinė valia. Uh, Norėčiau priminti, kad šis pranešimas mm, kelia, sulaukia tikrai didelio susidomėjimo. Kultūros e, ir kūrybinėje pramonėje yra labai svarbi tiek augimui, tiek vystimui Europos Sąjungoje ir valstybėse, tiek užimtumui, ypač jaunimo užimtumui. Buvo paminėti, kad 391 pakeitimai Taip pat dar bus ir Juri nuomonė. Jų pakeitimų buvo apie 50, dėl jų buvo balsuojama šį rytą. Taigi, žinoma, juos nebuvo galima atsižvelgti prieš balsavimą. Ir e, tai padarysime vėliau, kai tik juos mums perdus. Dėl pakeitimų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi mm, pakeitimais, todėl kad didžioji dauguma pakeitimų, kurie buvo e, pasiūlyti, kolegų ir mūsų pačių pranešėjų pasiūlyti pakeitimai, e, buvo skirti, buvo parengti pagal tam tikrą šabloną e, negalima pateikti daugiau negu tam tikrą mm, ženklų skaičių. Na ir visi šitie pakeitimai patoblina tekstą. Kultūros komiteto ir itre komiteto pakeitimai mm, pat tik ir patvirtino politinį šio projekto tikslą. Taigi, jais yra siekiama nuseklumo. E, Europos Sąjungai reikėtų tikros pramoninės, kultūrinės, kūrybinės politikos nusaklios politikos. Ir e, ji turėtų būti vystoma e, ilga, ilgam laikui, netrumpalaikiai perspektyvai. Taip pat e, šią pramonę reikėtų saugoti ir tai turėtų būti vienas iš strateginio ES tikslų. Aš tai sakau, taip pat remdamasis ir kitų duomenį, duomen, kitais duomenėmis. 90 procentų šių įmonių turi daug, yra mažiau negu 9 darbuotojai, taigi kalbame ir apie labai mažas įmonės. Žinoma, turint omenyje, kiek to teksto buvo galima pateikti, mes atsižvelgsime būtent į tuos pakeitimus ir stengsimės suderinti e, juos tam, kad tekstas būtų nuoseklus. Dabar e, šiame darbinėme išsiuntėme šį darbinį dokumentą sekretoriatui ir e, šešėliams pranešėjams išsiuntėme 33 pasiūlymus dėl kompromisinių susitarimų. Ir žinoma, dar trūksta jūri komiteto pakeitimų. Pavyzdžiui, jie partikė pakeitimus apie autoriaus teisės ir taip toliau. Taigi, aš ir kolega Eller norėtume, kad šis tekstas būtų kuo geriau struktūruotas, stru, jo struktūra kuo geresnė, kad jis būtų glus, lengvai skaitomas ir kad būtų galima apčiuopti tikslus, kuriuo, kurių mes siekiame ir kad šiuo dokumentu būtų galima nukreipti politinę valią, politinę politinius veiksmus tam tikrą kryptimi. Taigi mes atsižvelgėme į visus pasiūlymus dėl pakeitimų, kurių reikia atnaujinti šiam tekstui. Pavyzdžiui, dėl strateginių tikslų, aš turiu omeny, e, susijusių su švietimu, mokymu, e, įmonių, verslumo lavinimu, e, stažuotės, žinių, Europos žinių skatinimą, EFSI pasinaudojimą ir taip toliau. Taip pat mes ganėtinai teigiamai vertiname ir pakeitimus, tam tikrus aspektus, kuriuos netgi sugrupavome. Pavyzdžiui, kai buvo kalbama, mes sugrupavome pasiūlymus e, dėl moterų E, įdarbinimo, skaitmeninių iššūkių, verslumo ir taip toliau. Bet yra tokių pakeitimų, kuriems pritarti negalime, todėl kad jie prieštarauja politiniai pranešimo idėjai. Juose yra prašoma keisti testo esmę teksto esmę. Taigi mes pasiunt, nusintėme tos kompromisinius pakeitimus šešėliams pranešėjams ir sekretoriatui. Uh, Mes e, prašome šešėlinių e, pranešėjų e, padiskutuoti savo frakcijose ir informuoti mus apie tos komentarus, kurie bus formuluoti. Ir sureaguoti reikėtų iki spalio 14, tai yra rytoj, tam, kad būtų galima pagalvoti apie galimus naujus pasiūlymus ir norėtume, kad kult ir įtrio komitetuose būtų balsuojama dėl šio dokumento spalio 25 dieną Strasbūrė. Tikėkime, kad pakeitimų reikės padaryti po to nedaug. Taigi, lauksiu kolegų informacijos. tam, kad galėtume dar labiau patobulinti tekstą. Dėkoju. Uh, ITRE komiteto vardu Kristian Eller. Prašom, žodis Jums. Pone pirmininkė, gerbima pirmininkė Kosta, labai ačiū. Aš, aš negaliu labai daug papildyti ponios Morgano pranešimo, pono Morgano pranešimo, nes e, labai daug kas jau pasakyta ir papildymų negali būti daug. Mano nuomonė, abu komitetai labai uh, atidžiai stebi viską, kas ateina iš kitų komitetų. Be abejo, pasisakome už švietimą ir ugdymą. Mes abu komitetai puikiai suprantame, kad kalbame ne tik apie ateitį, bet ir uh, praeitį ir mes turime galvoti apie finansavimo galimybės. Taigi, viskas susiveda į tai, e, kad reikia pasverti, kas nuveikta ir kaip e, tą galima pasitelkti ateičiai. Ypač turime bendradarbiauti galvodami apie fondus, e, galvojame apie vidutinės trukmės peržiūrą kalbėdami apie daugiametę finansinę perspektyvą, naująją turėsime tą įtraukti taip pat. Turėsime paremti fondus kūrybiniai Europai ir naujoji kūrybinės Europos programa e, tarnaus kaip devintoji pagrindų programa. Taip pat turime kalbėti apie kūrybinę pramonę mokslinio tyrimų programoje, kūrybinės pramonės šakos e, tai yra taip pat reikšmingos. Manau, kad mes e, labai daug e, pasieksime, nes didelę dalimi sutarėme dėl to, kaip ateityje reikėtų elgtis. Turbūt panas Morgano yra žymiai mandagesnis negu aš, bet galiu pasakyti, kad yra nemažai aspektų, kuriuos teko atmesti. Pastebėjau tendenciją E, teikti pakeitimus, kurie neturi nieko bendro su pranešimu. E, buvo tokių pakeitimų, kuriais tiesiog buvo bandoma suabejoti ES idealais bendraja prasme. Parlamente e, dvi pagrindinės frakcijos turėtų tokius pakeitimus atmesti net nebejodamos. Nemanau, kad galėtų būti pateisinta mintis kiekviename Europos parlamento rengiamame pranešime abejoti Europos vertybėmis. Kultūra yra tas rytis, kurioje Europa yra labiausiai jaučiama, europinis matmuo yra labiausiai jaučiamas. Turiu galvoje kultūros mainus, filmų, filmografiją. E, turėjome e, įsteigę e, intergrupinį komitetą, kuris organizavo labai daug konferencijų. Aš e, galiu pasakyti, kad e, kūrybinėje pramonėje turime akcentuoti e, ne tik žymiausius, kūrybingiausius artistus ar menininkus, bet taip pat ir, pavyzdžiui, filmų scenarijų kuriejus. Šiandien mes turime labai aiškiai apie tai kalbėti ir manau, kad mano kolega puikiai tą padarė. Vakar Europos komisija pareiškė, kad kultūros ir kūrybinis sektorius yra didžiausias Europoje, didesnis negu ūkilink, e, žemės ūkio ar automobilių pramonė. E, Pono Junkerio sekretariato vadovas taip pat pabrėžė, kad e, kalboje apie padėtį Europos Sąjungoje ponas Junkeris uh, ne, iš, neakcentavo tik tai kultūros, jis taip pat e, akcentavo žinias. Tai yra labai sritis atverinti labai daug uh, ekonominių galimybių. Be to, jį leidžia aiškiau apibriežti, kas iš tiesų yra ta Europa. Uh, Turbūt nedaug yra politikoje sričių, kuriuose taip galėtum aiškiai apibriežti Europą ir e, suteikti gana nemažą ekonominį potencialą. Noriu padėkoti abiems pirmininkams, e, pirmiausia, poniai Kostai. Tokie m, tikslai leidžia mums sutelkti jėgas ir dirbti novatoriškai Tokiu būdu mes galėsime kartu pasiekti bendrųjų tikslų. Galų galegi kalbame ne tik apie tai, kaip bus elgiamasi plenarinėme posėdėje, mes turim galvoti apie tolimesnius veiksmus, kaip atrodys ateityje kūrybinė Europa. E, finansinėse perspektyvose turėtų būti kalbama daugiau apie kūrybinės Europos planus. Horizontas tam turėtų būti pritaikytas. Labai ačiū. Pone Eller, noriu padėkoti abiems kolegoms už puikų bendradarbiavimo pavyzdį ir puikų darbą. Ir dabar prašysiu šešėlinių pranešėjų. Kiekvienos frakcijos atstovai pasisakys. Kiek suprantu, turime atstovų iš socialdemokratų, įtre komiteto narys Jose Blanko Lopes. Gal jūs galėtumėt pasisakyti? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų e, bendra pranešėjams. Taip pat noriu pabrėžti tai, kad šie pakeitimai yra labai vertingi. Jie praturtina šį pranešimą. Taip pat tą, galime pasakyti, tą patį galime pasakyti ir apie mūsų rengiamus kompromisus. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, jau anksčiau tą padariau, bet aš taip padėkoju jų sekretoriatams, jų komandoms. Jūs puikiai padirbėjote suvesdami visus galus. Ypač esu dėkingas už kompromisą dėl darbo sąlygų. E, žmonėms dirbantiems kultūros rytyje ir kūrybinėme sektoriuje. Pirmą kartą dabar keičiamės nuomonės ir aš galiu pasakyti, kad rengiant pranešimo projektą buvo pas, padaryta viena e, tokia klaida, neapsižiūrėjimas buvo pastebėtas ir aš savo pakeitime e, bandžiau jį ištaisyti. Aš džiaugiuosi, kad yra parengtas kompromisinis pakeitimas e, kuriame yra pripažįstama, kad šiame sektorėje sudaromos sutartys socialiai nėra garantuotos. Ir mes kalbame apie aiškesnį juridinį e, dokumentą, juridinę bazę, kuri leistų padoriai išspręsti e, Europos judumo problemas. Tai tarnautų žmonėms dirbantiems kūrybos sektoriuje, kūrybinėme sektoriuje. Tokia procedūra turėtų būti palengvinta trečiųjų šalių piliečiams. Taip pat mes kreipiamės į valstybės narės, kad jos sukurtų teisinę ir institucinę bazę kūrybiniam meniniam darbui. Tai apima tokius dalykus kaip socialinis saugumas, sveikatos draudimas, sutartys, mokesčiai, netiesioginiai mokesčiai, e, taip pat ir aiškesnės Europos taisyklės. Ir čia jau baigsiu savo pasisakymą, manau, kad reikėtų siekti kompromisų ir kita man nepaprastai svarbia tema. Tai yra sąžiningas atlyginimas kuriejams ir autoriams. Taip e, iškirstumėm kelią vertybių iškraipimui. Ačiū. Um, ECR, ECR e šešėlinis pranešėjas. Evižento Šenovskį. Prašyčiau žodį jums, žodį jums suteikti. Já bych se, jinak bych omluvil našeho stínu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Įsivaizduokite, kad e, jis atstovavimas man asmenių kolegos norėčiau akcentuoti, kokia svarbi e, kūrybinė pramonė. E, aišku, galbūt toks grubokas pavadinimas, bet kalba juk iš ties eina apie meną. Mano motina buvo dailininkė, išaugau kūrybiniai meniniai aplinkoj. Menas e, taip pat yra esminio ekonomikos potencialo nešėjas. Turiu ilgametę istoriją Europoje. Manau, kad Europoje ši istorija turtingesnė negu bet kur kitur pasaulio menas e, suteikia ne tik tai e, e, intelektualinių postumių, tai gali kažkam patikti, gali nepatikti, tačiau kartu jam, jam būdinga ir ekonominiai ypatumai. Pažvel, pažvelgime, apsižvalgime aplinkui, aplink mus yra daugybė meno, dizaino elementų ir, ir, ir visose tose elementuose ir išsaugota ta tradicija. Kaip tik tai todėl labai svarbu atkreipti dėmesį visų pirma, kaip tai bus vadinama. Kaip sakiau, tas pavadinimas kūrybinė pramonė, jūs gan gurbus, neturėtumėm bijoti pripažinti, kad su menu susijęs ir. Uh, ekonominis e, aspektas. Reiktų tai pasigilinti. Iš tiesų lauksime iš samaus pranešimo. Esu e, tikras, bus įtraukti visi šie Europai svarbus istoriniai aspektai, nes tie aspektai e, vienyje valstybės narės. Ačiū ponui. Taršanovskai, ačiū Žinai, tarp mūsų yra ir EPP šešėlinis pranešėjas, šešėliniai pranešėjai, šį kartą kalbėjo šešėlinis pranešėjas atstovaujantis kultūros komitetui. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmieji, kaip EPP šešėlinis pranešėjas kultūros komitete, norėčiau labai padėkoti ponui Morgano už bendradarbiavimą rengęs šį pranešimą e, skirtą integruotų ES politikai skirtai e, kūrybiniai pramoniai. Kultūros komitete teikiame pasiūlymų dėl pakeitimų. Tas buvo skirtas dėmesys. Švietimas taip pat svarbus klausimas, kaip ir intelektinių teisių, autorių teisių apsauga. kilo klausimas dėl to, e, kodėl nebuvo įtrauktas e, kompromisas dėl devintos dalies, dėl sektorio bendradarbiavimo. Mūsų supratimu, e, judumas labai svarbus yra ir mes norėtumėm, kad pranešime liktų tą tekstą. Ačiū. Džiaugiamės kad dalyvauja dauguma šešėlinių pranešėjų iš. E, tačiau trūksta kai kurių e, šešėlinių e, pranešė dabar žodis Aldė. Aldė, vardu norėčiau padėkoti už darbą atliktą, sveikinu indėlį ir pastabas pateikta dėl pranešimo, e, tačiau mes savo pastabose susitelkėme tai, e, su kokiais iššūkiais susiduria kūrybinė pramonė skaitmeniniam amžiui, kuris labai sparčiai juda į priekį ir iš tiesų ta, tas virsmas labai greitas, reikia, kad ir ši šaka to pasinaudotų novatoriškos skaitmeninės priemonės. Uh, E, suteikia naujų dalim, galimybių platinti e, kultūrinį turinį, taip pat atsiranda ir naujų būdų, kaip būtų galima atlyginti menininkams. Todėl aš manau, kad šiame pranešime kur kas daugiau būtų kalbama apie sektorių skaitmeninimą. Uh, Kaip jau minėjau ir pats pranešėjas, e, tradiciniai iššūkiai, kaip, e, aišku, sąlygos, įgūdžiai, finansavimas, tai visa tai yra svarbu, tačiau reikia susitelkti ir į naujus e, iššūkius, kuriuos atneša technologiniai pokyčiai. Tai jau nekarta buvo minėta kultūrinės, kūrybinės pramonės šakos atlieka reikšmingą vaidmenį mūsų ekonomikoje, todėl labai svarbu, kad jos būtų priešakinėse nu, inovacijų e, linijose. Šito virsmo iš tiesų menininkai turi turėti priemonės e, teikti novatoriškas e, idėjas ir tai turi pasinaudoti įmonėms, kurios turėtų būti Europoje. Todėl labai svarbu, svarbu užtikrinti, kad pranešimo rezultatas būtų toks, koks turėtų būti. Ir iš tiesų politikos uh, E, formuotojai turi atkreipti tai dėmesį, kad e, tai nėra tiesiog norų išsakymas ir esu pasirengusi e, dirbti su jumis, kad pasiektumėm savo tikslų. Dėkui. Ačiū. Ačiū už išsakytus pastebėjimus. Alde frakcijos vardu. Dabar žodis žaliesiems. Mišelis Remanas yra šešėlinės pranešėjas, jis yra e, šešėlinės pranešėjas ir įtrė komitete, ir kultūros komitete. E, labai išmintingas sprendimas, tačiau e, šiandien jo nėra, jį pavadoja ponas Malagavo. Kaip suprantu, jis atstovaus abu komitetus, ne vien tik tai žaliųjų frakcija. Labai efektyvus sprendimas, ponė Malaga, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Esu įtrio komiteto narys ir pakaitinis narys kultūros komitete. Kita vertus ir nelengva yra kalbėti, kadangi turi būti lojalus abiem komitetams, bet e, pereisiu dabar į savo gimtąją spanų. Iš tikrųjų, e, galbūt ir nepakeisiu pono Rimono, tikrai nepretenduoju, tai sakysiu savo pastebėjimus pranešime. Kalbama visų pirma apie tai, kas gan akivaizdu kad turime didžiulį kultūrinį ir pramoninį potencialą, tačiau e, jų ne, nepjungiam į vieną, kai kalbame apie kultūros politiką, kalbame apie kultūros rėmimą, skatinimą, gynybą, kalbame apie pramonės politiką, kalbame apie technologijas, investicijas, energetiką ir, ir taip toliau, bet e, nesungiame šių dviejų e, sričių, pranešime būtent tai bandoma padaryti ir manau, kad tai labai vertinga. Ir tai e, gerai būtų vertinti ir europinių požiūrį, ne tik tai valstybių narių požiūrį. Paminėtina taip pat, kad e, pranešime visų pirma bandoma apibriežti, kas yra kultūros kūrybinė pramonė. Tam uh, skirtos dešimt eilučių ir turbūt tai nėra geras ženklas, nes tai sunku padaryti, sunku apibriežti tiksliai, ką tos savokos reiškia. Ir aišku, tai paskiau e, turi įtakos ir kitoms pranešimo dalims. E, e, reikia rodiklių, reikia statistinių domenų, kurias būtų galima palyginti, nes aišku, apibrieštis įvairiose šalise labai skiriasi ir uh, Aišku, kai kalbame apie kūrybinę pramonę, e, labai tai gali skirtis, kaip tai suprantama skirtingose valstybėse, nes ir beje. Netaip tiksliai galbūt vartojami netgi skaičiai. 7,5 procentų BVP sudaro e, kūrybinio kultūrinė pramonė. Tai, tai nėra labai, labai aišku ir. Uh, Galbūt todėl mums ir nelabai naudingi tokie skaičiai. Tad e, statistikos klausimas labai svarbus. E, Europos Sąjungoje nepakankamai tam e, skiriama finansavimo, tai, tai reikėtų pažymėti. Tad E, reikia užtikrinti, kad e, tos lėšos, kurios skirtos biudžete, būtų kuo geriau panaudojamos. Na, aišku, ir ES e, biudžete tai nėra labai gerai apibriešta ir todėl kuriejams sunku pasinaudoti kartais tuo finansavimu Horizontas 2020, kūrybinė Europa. Ir kitos programos yra e, tokios, kad e, gan, gan sunku gauti finansavimą jiems iš jų, tai e, tą reikėtų pasiaiškinti. pranešime taip pat minima audiovizualinio sektoriaus direktyva. Manau, kad visą Visi šitie dalykai turėtų papildyti vienas kitą. Tai aišku yra pranešimas savo iniciatyva. Ten surašyta labai daug norų, ko mes norėtume ir to e, dar turime direktyvą, kurioje griežtai viskas labai yra formuluoma ir tai nelabai e, patinka šiai šiam pranešimui, skaitmeninės plat, platformos, piratavimas, tai, na, tai labai rimtos problemos yra šiam sektoriui ir aišku, autorių teisų klausimas labai svarbus, bet jis lemiamas, sprendžiamas kitur yra šie sektoriai apibrėžia mus, apibrėžia Europą, kuria ir mums Europos įvaizdį ir visam pasauliui. Todėl turime kalbėti apie tokius dalykus kaip e, apsauga ir reikia padėti apsaugant europinę tapatybę, reikia užtikrinti, kad būtų pastovi, kad būtų remiama, kad tai būtų prasminga ir ekonominiu požiūriu kad tai nebūtų vien tik tai veikla, kuri finansuojama yra remėjų e, ar subsidijomis. E, tai turėtų būti integruota. Ačiū kolegai už tai, kad taip e, puikiai atstovavo abiem komitetam. Kolega Kohličiak iš Unguė galbūt yra pasirengęs tą patį padaryti. Jis atstovauja Ralf Reirai ir Martinai Michel šešėliniam pranešėjams. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sakyti porą pastebėjimų kaip Čekijos pilietis Aš esu dirbęs stiklo patiku ir turiu pasakyti, kad šiame pramonės sektoriui labai puikiai sujungiamas yra menas ir pramonė. Ir pažvelkite į visus pastatus, modernus oro uostai, traukinių stotis ir, ir, ir taip toliau. Visai tai, visą tai gražios formos. XIX amžiui nebuvo statomas ne vienas pastatas, jeigu ne, ne, neįvertino architektai. Ir pažvelkime į visas švarias e, architektūros linijas, tai yra mūsų palikimo dalis, nors tai yra didžiuliai pramoniniai pastatai. Pasižiūrėkime į tai, kas buvo e, sukurta Nors juk kuriama buvo, buvo pramonė, tai yra didžiuliai kvartalai pastatų vidury miesto, didžiulis be, betoninės viešbutis, tai yra kultūra ir pramonė, ir architektūra, ir, diz, ir dizainas, ir iš tiesų e, jis jau formuoja tą vietą, kurioje yra. Ir Panašiai, jeigu važiuosi traukiniu iš Čekijos į Prancūziją ar Vokietiją ir pamatysi, kad kiekvienas tiltas kitokios formos, uh, Pasižiūrėkime į nuostabų e, tiltą tarp Danijos ir Švedijos, pasižiūrėkime į metro stot, požeminės e, stotis. E, visa, visa tai yra ir, ir, ir menas, ir, ir kultūra, ir, ir dizainas, ir, ir pramonė. Ir mano mieste, jeigu, jeigu nueisi į bet kurį muziejų, matysi stiklo dizainą ir, ir seną ir nauja, ir kartu tai yra ir pramoniniai objektai, ir kartu tai yra ir meno kūriniai. Tas pats pasakytina apie porceliano pramonę. Pramoninis dizainas e, ir yra ant tos ribos tarp pramonės ir, ir meno ir svertas mūsų dėmesio. Kiekviena valstybė e, jį saugo įvairiais būdais, galima registruoti pramoninį dizainą, bet ne, nenukrypkime į tą sritį, nes uh, tie dalykai sprendžiami yra kitur. Ir aišku, kultūrinė pramonė, kultūra ir pramonė yra tai, kas eina ranko, rankon Europoje. Ir uh, tai labai uh, puikiai atspindi Europą, nes mes ir esame vieningi savo įvairovę ir kaip tik tai todėl tiek daug žmonių atvyksta į Europą, perka mūsų, mūsų gaminius ir žavisi mūsų pastatais. Ir tai nebūtinai yra, tarkim, bažnyčios katedros, bet ir pramoniniai pastatai įvairiose vietose Europoje. Tad iš tiesų labai puiku, kad mūsų komitetai posėdžiauja kartu, kad mes kartu rengiame šitą pranešimą ir manau, kad e, mes tik tai išryškinsime ES e, ypatumus, kurių kartais nesuvokia netgi mūsų piliečiai. Dėkuoju, mes tokie, taip atvirai nusteikia, kad netgi jaučiamės artimesni. E, labai priejaučiantys kultūros komitetui pasisakė visų šešių frakcijų atstovai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kosta, tam, kad galėtų toliau tęsti pirmininkavimą. Dėkuoju. Pane Beres paprašė žodžio, Ir e, vėliau, prieš suteikdama žodį pranešėjams ir komisijai, pasisakysiu ir aš. Prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju abiems pirmininkams. Norėčiau pasveikinti abu komitetus tam, kad e, buvo parengtas, dėl to, kad buvo parengtas šis e, pranešimas savo iniciatyvą. Manau, kad dabar tikrai tinkamas momentas kalbėti apie kultūrą, ekonomiką ir politiką. Tikrai dabar yra toks metas, kuomet mes e, ieškome pridėtinės vertės Europoje ir kultūros e, sritis yra tikrai tokia sritis, kurią mūsų manimo jau seniai yra ES potencialo širdis, potencialo, kuris nebuvo išnaudotas centras. Ir mes visi žinome, kad dabar globalizacijos akivaizdoje daugelis mūsų piliečių mato, kad uh, Vis mažiau prasmės yra kurioje nors srityje ir jie nusisuka, nusisuka nuo mm, tam tikrų kultūrinių dalykų. Tik tai todėl Europos e, sąjunga negalėtų pasitengti tik baltąją knygą skirtą kultūros ir kūrybos sektoriui. Kai kurie iš kolegų minėjo skaitmeninimą ir e, autorių teisės direktyvą. Taip, šie aspektai yra paminėti pranešimo projekte, bet jie nėra svarbiausi pranešimo aspektai. Aš manau, kad svarbiausias dalykas šiame pranešime yra apibriežti, apie ką mes kalbame. Kas tai yra kultūros ir kūrybos sektorius? Dažnai ilgai nebuvo lengva net ir patiems sektoriaus atstovams pripažinti, kad jie priklausė tai uh, kultūriniai pramoniai. Na, bet tai pripažinti reikėjo, todėl kad kultūra iš tiesų padeda išgyventi. Ir dar vienas aspektas yra mm, finansų aspektas. Europos Sąjungoje poreikių kultūros ir kūrybos sektoriuje yra daug. Ir dėl to reikia atsižvelgti į tą išskirtinę ekonomikos rytį. Nes, kai kalbame apie kultūros ir kūrybos sektorių, reikia kurį reikia apibriežti. E, na, iš tiesų tas sektorius yra labai platus ir jame yra daug įvairovės. Taip pat, e, aišku, neminėsiu visokiausių sektorių ir filmų gamyba ir mada. Visko neminėsiu. Galima būtų ir paminėti fotografus, tapytojus ir taip toliau. Bet uh, Šiai kūrybos e, sričiai, kūrybos sektoriui reikia dėmesio ES, nes potencialo šios srityje yra tikrai labai daug. Taigi, norėčiau palinkėti sėkmės mūsų pranešėjams ir aš manau, kad remdamėsi jūsų pranešimu tikrai galėsime formuoti savo nuomonę. Dėkoju, manau, kad daugiau prašančių žodžio nėra, taigi pasisakysiu ir aš. Ir po to suteiksiu žodį pranešėjams ir komisijai, arba ne, pirmą komisijai, po to pranešėjams. Paprastai pirmą suteikiame žodį komisijai. Taigi pasisakysiu ir aš. Mūsų nėra labai daug, taigi manau, kad e, galėčiau pasisakyti ir aš. Kalbant apie audiovizualinės paslaugas ir e, turint omenyje įvairovę, e, šioje srityje reikėtų pabrėžti, kad reikėtų kalbėti apie žalę knygą ir kur būtų parašyta, turėtų būti parašyta, kas yra kultūros ir kas yra kūrybos sektorius. Reikėtų apibriežti, kad yra kūriami kultūros produktai, kai kalbam apie kultūros sektorių, o kai kalbam apie kūrybos sektorių, mes kalbame ne tik apie žinias, mes kalbame apie produktą, kuris gaunasi kultūros produktas. Uh, Taigi šiam, šiam sektoriui taip pat reikėtų suteikti daugiau jėgų, nes tikrai labai svarbus toks bendras visapimantis požiūris. Aš norėčiau padėkoti ir pono, pona, ponui Eller, jis taip pat prisidėjo prie kūrybingos Europos pranešimo. Manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį taip pat ir į naują finansinį, e, finansin, finansinę priemonę Europos e, strateginių investicijų fondas būtent e, skirs e, finansavimą e, Tam kūrybiškos e, Europos e, projektui bus galima e, imti paskolas ir tai bus padeda, padedama šiam sektoriui, taip pat, taip pasakytume ir kalbant apie autorių teisės. Ir manau, kad reikėtų skirti dėmesio taip pat e, ir e, kozme, bet to neužtenka. Galvokime ir apie horizontą 2020, struktūrinius fondus, išmaniųjų miestų iniciatyvą ir taip toliau. Taigi, manau, kad reikėtų platesnės vizijos, e, bet taip pat nereikėtų pamiršti ir tam tikrų specifinių konkrečių aspektų. Aš esu taip pat menininkų dukra, Taigi tikrai apsidžiaugiau, kai e, Junkeris pasakė, kad menininkai yra Europos karūnos brangakmeniai. Taigi dabar suteiksiu žodį komisijai. Mūsų posėdėje dalyvauja švietimo ir kultūros generalinio direktorato ir augimo direktorato atstovai. Taigi do, suteiksiu žodį Dorotanykę ir vėliau pasakys Karlo Koracija. Dėkoju, e, pirmininkė. Norėtume padėkoti abiems pranešėjams. Mes e, pritarėme pranešimui ir e, taip pat pritarėme ir jūsų prašymui suformuoti šią ilgalaikę struktūrą kultūros ir kūrybos sektoriui. Mes teigiamai vertiname pasiūlymus, kuriuos pateikė abu pranešėjai. Ir norėtume paminėti kai kuriuos klausimus, kurie iškilo. Ir taip pat norėtume paminėti kai kurias iniciatyvas, kurių jau buvo imtasi komisijoje. Žinoma, mes suprantame, kad reikėtų tokių iniciatyvų dar daugiau. Kalbant apie švietimą, yra Erasmus Plus programa, e, taip pat turime ir žinių alijansus, kuriuose gali bendradarbiauti įmonės, mokslininkai ir menininkai. Taip pat e, yra ir įgūdžių alijansas, dar viena iniciatyva, kuri yra Erasmus Plus e, rėmose. Taip pat Dar viena iniciatyva, kurią mes skatiname įgūdžius. Pavyzdžiui, tokia iniciatyva yra jaunų verslininkų iniciatyva. Mes norime, kad būtų pasitelkiamas ir tarpusavio mokymasis ir taip pat vienų mokymosi iš kitų iniciatyva. pasiekėme jau daug gerų rezultatų šioje srityje. Mm, tai pasakytina ir apie autorių teisės. Manau, kad autorių teisės taip pat turėtų prisidėti prie kūrybingumo skatinimo, prie inovacijų. Tikrai tarp sektorinis bendradarbiavimas yra tikrai labai svarbus. Taip pat menininkų judumas e, yra svarbus. Mes suprantame, kokių problemų kyla Ir dėkojame ponai Eller už pasiūlymą dėl e, finansų, finansavimo, kūrybiškos Europos finansavimo didinimo. Pone pirmininkė, e, sureaguosiu jūsų pasisakymą. Jau 2012 metais, kai su augimo direktoratu mes ėmėmės kūrybinių sektorių augimo iniciatyvos, Mes pradėjome formuoti strategijas, kurios, kurių reikėjo skirtingais valdymo lygmenimis, skirtingose valdymo lygmenyse. Mes sustikome su regioninės valdžios atstovais, kartu organizavome renginius su kolegomis iš augimo direktorato. Ir kalbant apie, kalbėjome apie regionus, išmanios specializacijos strategijas ir mes atsižvelgėme į rekomendacijas, kurios buvo parengtos 2012 metais. Daugiau 17 regionų įtraukė šią specializaciją, šią ėmėsi šios iniciatyvos ir dabar jau pasitelktas strateginis požiūris į inovaciją. Na ir paskutinis dalykas, kurį pasakysiu, yra tai, kad mes manome, kad 2016 metai, kurie bus Europos kultūrinio paveldo e, metai, turėtume ruoštis tiems metams ir turėtume nepamiršti, kad kultūros paveldas yra vienas iš kultūros ir kūrybos sektoriaus barų. Taigi turėtume galvoti apie kultūrinio paveldo vertę ne tik visuomenė, bet ir ekonomikai. Taigi, su kitais e, generaliniais direktoratais iš Horizonto 2020 iniciatyvos e, mes diskutuojame, apie, mes diskutuojame apie finansavimą iš Horizontas 2020. Dėkoju tikrai kultūrinis paveldas e, yra svarbus aspektas ir šią strategiją galvojau tai paminėti. Euh, Ačiū. E, mes prisimename, kad e, komisijoje yra atstovų, kuriems labai rūpi jūsų aptariamas rytis. Ir aš suprantu, kad jūsų komitetams taip pat labai rūpi kūrybinės pramonės klausimai. Būtent todėl aš šiandien ir atėjau čia su kolegomis ir mes dirbame trim pagrindiniais ramšiais. Galvojame, kaip sutvarkyti normatyvinę bazę, kad ji taptų palankesnė pritraukiant investicijas. Galvojame, kaip geriau panaudoti ES fondus, e, pagerinant e, E, šios srities patrauklumą ir kaip pagerinti komunikavimą apie šį sektorių. Kalbant apie teisė kūrinę aplinką, mes e, dabar kaip tik peržiūrime direktyvą dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Žinome, kad e, mūsų ekonomikoje labiausiai kontroversiškas reiškinys yra uh, žiodoji vadinamoji ekonomika, kuri egzistuoja ir kūrybinėse pramonės rytyje. Mes suprantame, kad neretai kūrybinėje pramonėje žmonės dirba vadinamosiomis savanoriškomis sutartimis vadovaudamėsi. Mes kartu su kolegomis susitikėme su regionų, valstybių, kūrybinės pramonės daugybę atstovų ir bandėme uh, E, GRO ir regio generalinių direktoratų pradėtą konsultacijų procesą vykdyti. Stengiamės e, išsiaiškinti, kaip būtų galima modernizuoti šią platformą ir paskatinti regionus daugiau naudoti socialiniais ir struktūriniais fondais ir pritraukti daugiau privačių investicijų. Taip pat galbūt reikėtų sukurti tokius projektus, kurie būtų e, tinkami strateginėms investicijoms pagal Junkerio planą ir pagal Europos investicijų banko planus. Mes e, visi supratome, kad kūrybinė pramonė turi milžinišką potencialą, todėl esame pasirengę bendradarbiauti su šio sektoriaus atstovais ir vadovais. Na ir galiausiai dėl komunikavimo vadinamasis projektinis įgūdžių darbo atverkės E, iniciatyvos dokumentas paskelbtas ir e, kalbame apie keitimas informaciją apie kultūrą, apie skaitmeninės ekonomikos e, raidą. Tai yra svarbiausi kultūros ir kūrybinės pramonės elementai. Ačiū. Grazie, e ora dare la parola ai. Dėkuoju, suteiksiu žodį dviems pranešėjams. Visų pirma, ponui Eller. Ačiū, aš norėčiau papildyti ar sureaguoti tiksliau į tai, ką sakė ponas Margal ir ponas Kulaček. Buvo pateikta pora pavyzdžių ir aš jais pasinaudosiu. Per pastarosius 50 metų, kol Langas Žakas, prancūzijos ministras, nuvažiavo į Vokietiją ir sukūrė labai daug pagrindo Vokietijos e, pramonės raidai, automobilių pramonės raidai. Tokiu būdu buvo kultūriškai prisidėta prie Vokietijos pramonės, bet ekonominiu požiūriu dabar matome, kad 30 procentų automobilių gamintojų pajamų yra iš atsarginių dalių. Ir vienintelė priežastis, kodėl mūsų dar neužplūdo pigios atsarginės dalis, yra ta, kad automobilių gamybos pramonė turi teisės į dizainą, ne į techninės teisės, bet į e, dizainą. Turiu galvoje ir Renault, ir Škoda, ir Mercedesą. Jiems priklauso autorinės teisės į atsarginių dalių dizainą. Turiu galvoje, pavyzdžiui, netgi tokias smulkes detalės kaip veidrodėliai arba posūkių lemputės. 30 procentų darbo vietų automobilių sektorių yra garantuota dėl teisės į dizainą. Tai yra ekonominės sėkmės pagrindas Europos automobilių gamybos pasaulyje. Kitas dalykas - 12 kartų daugiau kūrybinio turinio uh, turinio dabar yra paimama iš interneto negu prieš dešimt metų. Dvylika kartų daugiau, tai yra milžiniškas kūrybinės pramonės potencialas. Turime pasakyti toms platformoms, kad jūs uždirbdamos milijardus pajamų iš kūrybinių žmonių e, elgėtės nesažininkai, kaip galime leisti tokį milžinišką augimą. Tos platformos pelnosi, uh, panaudodamas kūrybininkų turinį. Nereikia galvoti nei apie kairiuosius, nei apie dešiniuosius. Gal čia e, tas pats kaip mokesčių prieklopšiai. Tos platformos leidžia platinti įvairiausius darbus. Neuždirbtų jos tų milijardų, jeigu e, kūrybiniai žmonės nesukurtų turinio. E, 12 kartų e, daugiau pajamų turėtų būti atnešama kuriejams, o ne platformoms. Dabar viskas yra atvirkščiai. Dabar kuriejai uždirba žymiai mažiau. Taigi pagalvokim apie šio sektoriaus potencialą. Čia kažką reikia padaryti. Mesgi nekalbam apie ekonomiką, geresnės technologijas ar skaitmeninės sistemas. Skaitmeninis pasaulis atveria milžiniškų galimybių kuriejams. Tačiau dabar mes matome, kokie yra faktai. Internetinės platformos užsidirbo, ne kuriejai. Mes turim kažką daryti dėl to. Pasirūpinkim, kad šis sektorius galėtų klėstėti ekonomiškai, kai atsikratysim tų mano pavadintų saugiųjų prieglopšių. Ponas Morgano. Dėkoju Matau, kad tikrai e, daug interesų e, susilaukė ši tema, daug dėmesio sulaukė ir e, norėčiau sureaguoti į kai kuriuos komentarus, kai kurias temas. Manau, kad šiandienos Diskusijų metu buvo e, svarbus pono Maragal komentaras. E, jis sakė, kad e, Europos kultūros ir kūrybos sektorius jo skaičius tikrai tinkamai charakterizuoja, apibūdina šiandienos Europą. Dar vienas aspektas yra štai koks. Ponas Maragal minėjo, kad mes galėtume uh, suprasti, kad iš tiesų per dešimtyje eilučių yra sunku apibriežti, kas yra Europos kultūros ir kūrybos sektoris. Aš manau, kad atvirkščiai mes kaip tik turėtume stengtis apibriežti, pateikti trumpą apibrėžimą, todėl kad e, viską minint, ko gero, gali būti E, sunku e, apibriežti ir finansavimą ir, ir kitus aspektus. Taigi, kiekvienam aspektui reikia dėmesio ir e, jeigu reikia dokumentais E, remtis, pavyzdžiui, žalio, žalia knyga arba UNESCO dokumentais, taip pat komisijos parengtų dokumentų. Na, tikrai tai daryti e, reikėtų. Ir e, kai žiūrime, į, kai analizuojame duomenės, matome, kad žmonės nustemba. Dėl statistinių duomenų, manau, kad tikrai reikėtų skirti jiems dėmesio, todėl kad kai kalbame apie finansavimą ir kai daug kartų minime daugiametę finansinę perspektyvą, minime mm, būtinybę tikrinti programas ir susijęti kūrybišką Europą horizontą 2020 struktūriniams fondams. E, reikėtų galvoti ir apie kultūros poveikį. Žinoma, tokias iniciatyvas reikėtų skatinti. Taip pat turėtume prisiminti, kad mes kalbame apie gana konkrečius dalykus ir šiuo pranešimu to ir siekime. Buvo taip pat šiandieną daug kartų paminėtas ir, au, paminėta ir audiovizualinė e, sritis. Tikrai. Tai yra svarbi sritis, nes skaitmeninimas būtent ir. Mm, keičia tradicinės vertės grandinės ir mes periname prie naujų metodų, prie naujų modelių. Šis e, pranešimas, žinoma, negali visko paminėti ir turint omenyje, kad yra rengiama nauja direktyva audiovizualinėje srityje, audiovizualinės kūrybos e, sričiai, Manau, kad tikrai dėl to reikėtų skirti dėmesio šiais ryčiai. Ir kolega Beres tikrai labai tiksliai pasakė, kad šis sektorius yra ganėtinai specifinis ir e, buvo minėti, pavyzdžiui, autoriai, autorių teisės, e, inventorizacija ir taip toliau. E, Jūri šiandieną balsavo dėl 50 pakeitimų. Na, lauksime jo informacijos, kokiu dar papildomų garantijų šis komitetas numatys. Dar norėčiau pasakyti, kad mes dėmesio skirime dar vienam svarbiam aspektui, kuris buvo gana sudėtingas, bet jo tikrai reikia. Tai yra, mes kalbėjome apie autorių teisų arba intelektualinės e, nuosavybės e, įvertinimą. E, kai mes diskutavome apie karas pranešimą per e, plenarinę e, sesiją, E, buvo diskutuojama apie tam tikras garantijas. Ir e, man rodosi, kad galutinis vaizdas jau susidaro. Ir, e, žinoma, reikėtų atsižvelgti ir tai, ką sakė pona, ponas Lopes. Tai yra, reikėtų atkreipti dėmesį į platformų kūrimą ir apie autorių, į autorių teises. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams. Ir norėčiau padėkoti ponui Buzekui. Aš manau, kad strategijų nuoseklumas yra būtinas reikėtų jas susijęti su kitomis strategijomis, reikėtų susijęti e, strategiją su autorių teisėmis, su jų direktyva, su elektroninė priekyba. Taip pat reikėtų pripažinti ir autorių ir kūrybos centrinį vaidmenį. Mm, reikėtų užtikrinti, kad būtų vienodos sąlygos, e, taisyklės ir prievolės turėtų būti tinkamai subalansuotos. Taigi, baigdama, norėčiau paminėti e, e, tokias datas. Šešėlinių pranešėjų posėdis e, bus suorganizuotas, jis buvo neseniai paminėtas. Ir e, 25 e, spalio mėnesį būtent ta, e, yra ta, ta, tas, bus tas posėdis Strasbūrė. Po to posėdžio sekretariatas išsiūs e, basavimo sąrašą. Ir bus galima pateikti komentar, komentarus iki lapkričio 7 dienos ir galutinės Mm, vėliau bus atsustas galutinis balsavimo sąrašas ir balsavimas, galutinis balsavimas bus lapkričio 10 dieną. Dėkuoju, ponai Buzekui. Sure. Say, uh, you... Kolegos, norėčiau pasakyti, kad uh, diskusijos buvo labai uh, įdomios. Ačiū poniai Vereš. Iš tiesų, mm, diskusijos uh, labai. Uh, įkvepiančios. Pone Bereš, už dešimt minučių vyks e, kitas posėdis. Elektroninė sveikata ir dėja turiu pasakyti, kad sveikata kartais gali būti svarbesnė už kultūrą. E, matom, pane Bereš išeina. Bet matote, kad jūri nuomonė balsavimas ir balsavimas plenarinėje sesijoje greičiausiai uh, E, gruodį. Tad labai ačiū Jums. Kitas mūsų posėdis e, ketvirtadienį, lapkričio 10 Briuselė. Mūsų komiteto posėdis. Labai ačiū už įdomias diskusijas. Kol, kol, kolegos. Uh, iš ITRE komiteto, taip pat iš kultūros komitetas kviečiami į bendrą e, posėdį su komitetu. Posėdis skirtas e, e, sveikatai už dešimties minučių.